Mes chers collègues, la, la séance est reprise. Mėly kolegos, posėdis pradedamas. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad ryte negalėjau dalyvauti posėdėje. Šešiolika trisdešimt vėlgi turėsiu išvykti, nes dalyvausiu posėdžio komitetų pirmininkų posėdėje, kur bus aptariamas um, biudžetas. Noriu padėkoti Jutai Hauk, kuri vadovavo koordinatorių posėdžiai. Kreipiuosi į Mulder ir e, iš universiteto atvykusius svečius Nesvarbu, kaip ten tas jūsų universitetas vadintųsi, sveiki atvykę. Mums džiugu, kad ES pilietės ir piliečiai domisi ES institucijomis ir tas jų susidomėjimas netgi toks stiprus, kad jie sutinka atvykti į Europos parlamento posėdį. Janai, e, jei jums čia taps nuobodu, tai galėsite um, šio posėdžio įvykių sekti ir savo, sėdėdamas prie savo kompiuterio, todėl kad mūsų posėdis yra transliuojamas. 16.30 vyks balsavimas, todėl prašau jūsų būtinai atvykti į posėdžio salę. Nepamirškite savo balsavimo kortelių. Pirmininko pranešimai, jų nėra. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kovo 12 dieną koordinatorių posėdėje buvo nutarta paskirti pona Rekon kaip atsakinga už regioninių ir savivaldos įstaigų biudžetą, vertinant tai, kaip šios įstaigos įsisavina struktūrinių fondų ir regioninio regionų komiteto lėšas. Regionų Regi tiksliau komitetas čia yra atsakingas komitetas. Taip pat koordinatorių posėdėje nutarėme, kad siūsime delegaciją į, į Salvado, Salvadoras Gariga bus delegacijos vadovas. Šį rytą vyko viešasis klausimas, tepa, rytų partnerystės finansavimas. Nesigilinsiu į šią temą, pereikime iš karto prie septintojo darbo tvarkės punkto, sako pirmininkas, tai yra įgaliojimai dėrėtis dėl 2014 metų biudžeto ir žodį suteiksiu poniai Jens. Ačiū. Kalbant apie 2014 metų biudžetą, dabar vyksta darybos dė, e, tarp trijų institucijų. Mes Praėjusią savaitę Strasbūrę balsavome dėl gairių ir jūs tikriausiai prisiminsite, kad šiuose gairėse viena vertus buvo pabrėžiama, kad mes iš komisijos tikimės pasiūlymo susijusio su daugiametė finansinė programa. Taip pat prašėme, kad būtų patikslinta teisinė teisinis pagrindas, tačiau likščiau jokio sutarimo dėl daugiametės finansinės programos nėra. Todėl dvi institucijos turi susėsti dar kartą Ir dar vienas dalykas, kalbėjome apie mokėjimus 2014 metų biudžete. Mes nenorėjome, kad e, iš 2014 metų biudžeto būtų e, apmokami 2012-2013 metų įsipareigojimo asignavimai. Taip pat kalbėjome ir apie 14 metų viršutinę ribą ir galimybę iš šio biudžeto apmokėti būsų metų įsipareigojimas. Susidurėme su problema susijusią su ta viršutinė riba ir kreipėmės su savo pastabomis į komisiją ir tarybą. Suvokiame, kad 2014 2015 metų biudžete svarbiausias yra aug, užimtumas, augimas, ypač jaunimo nedarbo e, problemos sprendimas. Ir kalbant apie paskutinį dalyką, šiose laisvose institucijose mes kalbame e, tą pačią, e, tuo pačiu balsu, aišku, interpretacijos gali būti skirtingos vakarui atėjus. O kalbant apie mokėjimus, manau, čia galima pateikti tam tikrų specifinių pavyzdžių. Manau, kad ypač komisija pagal save e, interpretuoja e, tos mokėjimus. Aš kol kas nesusidariau pilno vaizdo, e, kaip viskas turėtų vykti. kalbant apie komisijos pasiūlymo pagrindą, vėlgi komisija čia vienareikšmiškai neatsakė į klausimus, tačiau pastebėjo, kad tikriausiai arba gegužės 16 arba gegužės 30 ji pateiks savo pasiūlymą. Greičiausiai tai vyks gegužės 30 dieną, gan vėlai. E, žinosime, koks bus biudžetas. Pirmininkaujanti Airija pabrėžė savo geranoriškumą, ieškodama sprendimų ir pabrėždama, kad šio klausimo svarstymas jai yra labai svarbus. Tačiau, aišku, pirmininkaujantį Airiją turi atsižvelgti į pozicijas taryboje. Jie kalba apie mm, samoningą biudžetą. Manau, kad e, nors yra kalbama tą pačią kalbą, tačiau manau, kad skirtingos institucijos skirtingai interpretuoja tam tikrus dalykus. Mes sutarėme, kad agentūroms turėtų būti e, teikiama tiek lėšų, kiek reikia, tačiau ne per daug. Taryba tai pabrėžia, mes jai pritarėme, tačiau agentūrų yra daug ir taryba nori apkarpyti išlaidas, o tas apkarpimas kai kuriais atvejais reikš, kad agentūra negalės funkcionuoti. Taigi Susitikimas buvo tikrai e, naudingas, daug diskutavome, tačiau galų gale vis dėlto aiškumo aš pasigendu. Alors, nous avons donc, comme Anne l'a rappelé, Dėkoju, N. Kaip sakė N, kyla klausimų, dar kyla klausimų dėl 2013 metų biudžeto, dėl mokėjimų įsipareigojimų. Giovannis yra taip pat pranešėjęs šią temą, žodis jam. Ačiū. Vakar per trilogą buvo kalbama apie 2013 metų mokėjimus. Aptarėme ir taisomųjų biudžetų klausimą. Komisija jau yra pateikusi pirmą taisomą į mm, biudžetą. Komisija ir taryba tą biudžetą prieš porą dienų, tai yra kovo 18 dieną patvirtino. Jis yra susijęs su Kroatijos stojimu ir iš to išplaukiančiomis išplaukiančiais įsipareigojimais šių metų antrą pusmetį. Taryba pradės diskusijas šią temą, žinoma, parlamentas taip pat turės pareikšti savo nuomonę. kadangi tai yra pirmasis taisomasis biudžetas, nauji ištekliai gali būti imami tik iš valstybių narių, kad būtų padengti tie įsipareigojimai. Taigi žiūrėsime, kaip vyks e, diskusijos taryboje ir atitinkamai reaguosime. Paprašėme tarybos paspartinti kaip galima labiau paspartinti diskusijas dėl šio toistimojo biudžeto, turint galvoje, kad e, Kroatija įstos Liepos pirmą dieną, taigi reikia laiku baigti šią diskusiją. Kitas dalykas - 2013 metų mokėjimo signavimai. Jūs žinote, kad praėjusiais metais komisijos narys Lewandowskis labai kūrybingai e, sukūrė naują biudžeto kategoriją pavadintą sustabdyti prašymai, sustabdyti mokėjimų prašymai. Tai yra naujas terminas e, Europos Sąjungoje. E, reikės atsižvelgti į situaciją taip pat. Reikės atsižvelgti ir praėjusiu metu pabaigoje pateiktą trijų bendrijos institucijų uh, pareiškimą. Jame buvo kalbama apie tai, kaip reikėtų padengti mokėjimų įsipareigojimus einamaisiais metais. Kaip e, buvo pasakyta deklaracijoje, iš pat e, nuo pat metų pradžios reikia stengtis atsižvelgti į poreikius. Ir kiek suprantu, komisija turėtų šią temą pateikti pasiūlymą. Tai greičiausiai bus padaryta kovo 27 dieną ir tai ir bus. <coughs> tai ir bus tas didelis įvykis, apie kurį kalbėjo ponė Jensen. Ir tikimės, kad tas taisomasis, naujas taisomasis biudžetas visiškai atitiks šių metų mokėjimo poreikius, taip pat atitiks ir praėjusių metų rugsėjai parengtas prognozes. Tikimės, kad komisija artimiausių metų mums pateiks informacijos šią temą. Ir turint galvoje dabartinę padėtį, akivaizdu, kad vėl susidarys didžiulis mokėjimų asignavimų deficitas. atsižvelgiant į pernai pateiktus mokėjimų prašymus iki pernai metų rugsėjo, e, mokėjimų prašymai sudarė 16,2 milijardo eurų. Šiemet vėl prireiks didelio taisomojo biudžeto, kad būtų galima tęsti programas. Jeigu to nebus, Tada teks vėl pagalvoti apie programų įgyvendinimo grafikus. Taip pat reikės e, nukelti kai kurias išlaidas, kad jos sumažėtų. Tačiau parlamentas to nenori. Mes norime, kad viskas, kas buvo numatyta, būtų įgyvendinama pagal tvarkaraštį. Ir jeigu tai bus, tai prireiks didelių mokėjimo asignavimų Taigi tikimės to didžio, didelio įvykio, didžiojo smūgio, kurį komisija planuoja kovo 27 dieną ir tikimės, kad jis patenkins mūsų lūkesčius. Dėkoju pranešėjai. Man atrodo, kad abu pranešėjai puikiai pristatė padėtį. Šis trilogo posėdis buvo, kaip jau buvo pasakyta, galimybė pasikeisti nuomonėmis ir pasižiūrėti, e, kokios pozicijos laikosi įvairūs partneriai. Dabar atsižvelgiant į chronologinius įvykius, įstojus Kroatijai, kas numatoma Liepos pirmąją dieną, bus taisomasis biudžetas, na ir dėl techninių priežasčių, ypač dėl politinių priežasčių, galbūt taip geriausia būtų e, priimti į savo ratą naują partnerį. E, Mes norėtumėm, ypač to norėtų parlamentas, kaip buvo pasakyta, kad visos biudžeto priemonės leistų Kroatijoje, Kroatijai taikyti visas bendrijos programas nuo Liepos mėnesio. Dabar taryba dar kol kas nėra išanalizavusi taisomojo, pirmojo taisomojo biudžeto uh, E, pasiūlymų. Tas taisomasis biudžetas yra susijęs su Kroatija. Komisija pateikė projekto pasiūlymą ir, kažin ar bus kvesionuojami komisijos pateikti skaičiai, parlamentas norėtų, kad viršutinė riba būtų pakoreguota atsižvelgiant į visus einamosius įsipareigojimus, einamosius asignavimus. Ir tai yra ir komisijos, ir parlamento būtent pozicija pakoreguoti viršutinės ribas. Na ir tuomet pažiūrėsime, kokia bus tarybos pozicija, kaip sakė pranešėjas. Norėtumėme, kad taryba per ilgai nevilkintų proceso, kad būtų pritaikyta 8 savaičių taisyklė, pagal kurią nacionaliniai parlamentai galėtų pritaikyti subsidiarumo straipsnį. Na ir aš tikiuosi, kad mes galėsime įtikinti tarybą el, veikti kuo galima greičiau, kad parlamentas galėtų galiausiai balsuoti dėl šio taisomojo biudžeto projekto birželio mėnesį. Kalbant apie 13 metų e, mokėjimus ir 13 metų biudžeto įvykdymą, panašu, kad kils esminių politinių sunkumų. Na ir pagal kalendorių mes dėrėjomės dėl 13 metų asignavimų mokėjimams ir taip pat e, tuo met, pačiu metu vyko dėrybos dėl daugiametės finansinės programos 14-20 metams. Kaip jūs prisiminate, mes įvairioms pirmininkaujančioms valstybėms, Lenkijai, Danijai, Kiprui, dabar Airijai, teigiame, kad bet kokią kainą reikia pakoreguoti darbų grafiką tam, kad e, dėrybos nebūtų apsunkintos. Taip jau sutapo, kad tie du, tos dvi pagrindinės diskusijos vyksta vienu metu. Ir aišku, čia yra labai tiesioginis ryšys tarptų dviejų e, diskusijų, kas nebus sumokėta 13 metais, turės bus sumokėta 14 metais ir kaip praeitais metais irgi matėme, kas nebuvo sumokėta 12 metais, turėjo būti sumokėta 13 metais, taigi turime išlikti labai atidus, kaip teisingai pasakė mūsų pranešėjas. Kalbant apie asignavimus mokėjimams 13 metams, parlamentas turi dvi teksto kategorijas, teksto variantus. Pirmiausiai yra deklaracija, kuri yra pridedama prie 13 metų biudžeto dokumento, tai yra ta pagarsėjusi deklaracija, kurioje pirmininkas Šulcas pats balsavimo parlamente metu tą deklaraciją perskaitys ir būtent ta deklaracija yra skirta suspenduotų mokėjimų temai nes parlamentas mano, kad tie suspenduoti mokėjimai turi būti finansuojami iš naujų pinigų, naujų lėšų. Toks yra deklaracijos pagrindinis tikslas. Antroji teksto kategorija tai yra kovo 13 dienos rezoliucija, kur mes labai aiškiai pasakome, kad dėrybos dėl daugiametės finansinės programos negali prasidėti uh, kol nėra taisomojo biudžeto, kurį pateiktų komisija ir kuriuo būtų galima išspręsti problemas dėl visų neapmokėtų sąskaitų, kurios ateina iš 12 metų. Ir antras dalykas. E, toje rezoliucijoje mes sakome, kad negalime baigti e, diskusijų dėl daugiametės finansinės programos tol, kol nebūsime įsitikinę, kad būtų galima išspręsti visas 13 metų mokėjimų problemas. Kitos problemos bus išspręstos, tai reiškia, kad neliks tų suspenduotų mokėjimų ir kad bus laikomasi finansinio reglamento, sutarties visų kitų teisės aktų, pagal kuriuos tos sąskaitos, kurios yra pateikiamos Europos komisijai, turi būti apmokamos per numatytą terminą. tas terminas maždaug turėtų būti nuo šešių mėnesių iki dviejų metų. Taigi visi, visos sąskaitos iš 13 metų spalio mėnesio turi būti sumokėjimos iki 14 metų gruodžio mėnesio ir negali būti jokių daugiau sus, sus, suspenduojamų mokėjimų. Taigi, kadangi tai buvo pasakyta labai aiškiai kovo 13 dieną rezoliucijoje, Ir ta rezoliucija buvo priimta, patvirtinta ir nekarta dvišalių pokalbių metu buvo tie dalykai akcentuojami, ypatingai kuomet pasisakydavo pirmininkas Šulcas. Taigi dabar komisija rengia taisomojo biudžeto projektą, 2013 metų taisomojo biudžeto projektą, kurios tikslas yra bent jau, na, ne jeigu ne visas tai bent jau didelę dalį taikomojo tai, tai, tai biudžeto projektų įtraukti. Ir pirmininkas Baroso čia ir kalbėjo apie tą didį sprogimą, svarbų į įvykį. Na, žiūrėsime, ar tai reikš biudžeto, re, realų biudžeto padidėjimą, ar tai tik tai reikš retorikos padidėjimą. Na, pažiūrėsime, kaip dirbs komisija. Na ir komisaras nenorėjo pateikti mums tikslios datos, iki kurios komisarų kolegija turėtų patvirtinti savo daisomojo biudžeto projektą. E, mes suprantame, kad atsižvelgiant į susiklošiusią padėtį ir atsižvelgiant į tas problemas, kurios kyla dabar susi... dėl Kipro pro... finansinių problemų ir paramos Kiprui. Taigi komisija nori palaukti, pažiūrėti, kaip susiklostys ten situacija, prieš pateikdama konkrečią datą, iki kada bus pateiktas taisymo biudžeto projektas. Tai yra taisomasis biudžetas, na ir žinoma, atsižvelgiant į turinį, atsižvelgdami į turinį, mes galiausiai ir nuspręsime, ar mes galime pradėti diskusijas dėl daugiametės finansinės programos ir dėl 13 metų taisomojo biudžeto. Kągi. Na ir galiausiai, kalbant apie 2014 metų biudžeto projektą, čia mums kyla dvi problemos. Kaip labai teisingai paaiškino Ana Jensen, pirmoji problema yra perkelimo problema, o kita yra kalendoriaus problema. 14-20 metų daugiametė finansinė programa, aišku, yra susijusi ir su 14 metų biudžetu. Na ir komisija negali vasario 8 dienos tarybos pateiktų skaičių paimti kaip atspirties taško. Uh, nes parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje tvirtina, kad tie skaičiai yra atmetami, yra atmetamos tarybos išvados. Taigi dabar komisijai tenka atsakomybė surasti kažkokį kitą atspirties tašką, kuris realiai atitiktų ir poreikius, ir galimybės. Aišku, komisijai tą nelengva padaryti. Na ir, kaip sakė pranešėja, parlamentas norėtų, kad atspirties taškas būtų kuo galima artimesnis pirminiai komisijos pozicijai dėl daugiametės finansinės programos, tačiau turiu pasakyti, aišku, čia jau yra komisijos atsakomybėje. Na ir antra problemų kategorija yra susijusi su darbų grafiku, su kalendoriumi. Komisija numatė darbus pagal įprastinį grafiką, būtent biudžeto projektas iki maždaug balandžio pabaigos ir po to, na, iki, galbūt iki gegužės pirmosios dienos būtų galima priklausomai nuo įvykių eigos. Tačiau dabar yra žvilkintas tas procesas. Ir mes dabar panašu, kad periname prie tos formulės, pagal kurią iki gegužės pabaigos komisija patvirtins savo projektą. Uh, komisarui Levandovskijui. Aš pasakiau, kad mes norėtumėme kaip kasmet, kad e, biudžeto komisaras e, mandagiai atvyktų pas mus ir pristatytų biudžeto projektą dar prieš jam nutekant į spaudą. Na, o kol kas dar nėra susitarta dėl visų datų, tačiau pagal tolesnę procedūrą kiekviena institucija ir ypač parlamentas po tarybos pozicijos pristatymo galėtų e, tada pristatyti, parlamentas galėtų pristatyti pakeitimus e, biudžeto komitete, tie pakeitimai būtų svarstomi, kad politinės frakcijos gautų pakankamai laiko susipažinti su mūsų darbu ir galiausiai suformuoti savo poziciją, savo pozicijas dėl mūsų siūlomų pakeitimų. Taigi, tokia yra situacija. Na ir pažiūrėsime vėliau jau, ką galiausiai mums pasiūlys Europos komisija, koks bus 13 metų pirmasis taisomasis biudžetas. Ar būtų klausimų? Ar komentarų? Mes turime galimybę komisijos biudžeto generalinio direktorato direktorių pasveikinti atvykus į mūsų posėdį. Gal jis galėtų kažką pasakyti dėl taisomojo biudžeto? Kągi, suprantame, kad esate čia, vis tiek dalyvaujate tyliai, bet atidžiai klausotės, tai jau šis tas generalinį direktorių. Taigi, mėly kolegos, toliau tęsėme darbą 14 metų biudžeto. Pristatymas, darbinis dokumentas dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. Tas darbinis dokumentas buvo išdalintas? Panašu, kad taip. Gal Ana norėtų pakomentuoti bandomosius projektus ir Dirani? Abu du. Ana pirmoji gal. Darbo dokumente yra pateikiamas sąrašas kuriame nurodyti bandomieji projektai ir pateikiama, kokie sprendimai su jais susiję jau priimti, atsižvelgiant į komisijos pateiktą ataskaitą 2014. 2013 metais turime pateikti um, ataskaitą dėl šių projektų, įvertinant, kaip jie veikia. Kalbant apie procedūrą, mes esame patvirtinę tam tikrą konkrečią bandomųjų projektų ir pasirengiamųjų veiksmų procedūrą, o komisija turėjo pakankamai laiko atsižvelgti į parlamento pasiūlymą. Aš rengdama šį dokumentą jau atsižvelgiau į egzistuojantį teisinį pagrindą ir kai, kurie, kai kurių dalykų gyvendinti tiesiog neįmanoma. Bandomieji projektai ir parengėmieji veiksmai, kaip kolegos prisimins, yra tokie projektai, kuriems teisinio pagrindo nėra. Bandomasis projektas yra skirtas norint ištirti, ar nauja idėja veikia, o parengėmieji veiksmai yra skirti e, parengiamajam teisėkuros darbui. Tai yra prieš numatant tam tikrą eilutę biudžete, prieš turint konkretų teisinį pagrindą yra atliekami parengiamieji veiksmai, nes kartais tų idėjų gimsta ir uh, jas būtina patikrinti. Pavyzdžiai galėtų būti fondas pabėgėlių reikalams remti ir taip toliau. Tų bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų yra daug. Tai rodo, kad kartais šie iš šių projektų nebūtinai gimsta nauja politika ar nauji teisės aktai, tačiau šie projektai padeda tokią politiką formuoti. Kartais parlamento nariai arba komisija pageidauja veiksmų tose srityse, kur nesama teisinio pagrindo. Kartais e, būna reikalau, e, būtinas e, ar reikalingas finansavimas dviems, trims metams, yra tikimasi, kad bus imtasi tam tiklo, tikros veiklos, tikintis, kad vėliau konkrečioje srityje um, suinteresuotosios šalis patys, pačios teiks finansavimą. Todėl labai svarbu turėti galimybę paremti savo politiką ir patikrinti, idėjų įgyvendinimo galimybės. Yra numatytas ribotas biudžetas 40 milijonų eurų. Panaši suma tik galėtų būti ir kitais metais, bet kol kas dar neaišku, nes daugiametės e, finansinė programa nėra sudėrėta. Aš e, galvoju, kad e, ta suma galėtų arba gerokai pakilti į viršų, arba būti sumažinta, tačiau tiesas sumažinimui mes nepritarsime. 40 milijonų bandomiesiems projektams ir tiek pat parengiamiesiems veiksmams. Apie 100 milijonų eurų čia reikėtų. Aš pastaruoju metu lankausi konkrečiuose komitetuose, kalbėdama apie tai, kad pateikimų pateikimo terminas yra gegužės pirmą dieną. Aišku, pavyzdžiui, transporto komitete buvo pasinaudota bandomaisiais projektais, e, siekiant skatinti turizmą. E, nėra ES biudžete jokios eilutės turizmo veiklai finansuoti, todėl e, šie bandomieji projektai šiuo atveju galėjo uh, būti naudingi konkrečiai gyvendinant ES politiką tam tikrose srityse. Kalbėdami apie galimybę pratesti atitinkamą projektą, turime pirmiausia kalbėtis su konkrečiai specializuotais komitetais, bandydami įsiaiškinti, e, kaip bandomieji projektai buvo įgyvendinti, ar jie veikia, ko buvo jais siekiama. Ir viešėdama Agri komitete e, Išklausiau pristatymą apie bandomuosius projektus e, žemės ūkio sektorija, kur buvo remiama visa e, produktų grandinė. Ir galiu pasakyti, kad komisijos vertinimas ir Europos parlamento vertinimas tų pačių bandomųjų projektų skiriasi. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su žmonėmis, kuriems bandomieji projektai yra labai reikalingi, nes tik jie padeda tinkamai įgyvendinti e, politikos e, tam tikras gairias. Gegužės 29 diena birž... yra pakeitimų pateikimo terminas, o birželio pradžioje mes pateiksime ataskaitą komisijai, e, kokie pilotiniai projektai ir parengiamieji veiksmai yra įgyvendinami, o tada komisija pasirinks, kuriuos projektus paskelbti prioritetiniais. Dėkoju, Ana Džiovanis. Sė prezidentė. Per... Eh, Ačiū pirmininkė. Dėl 2013 metų biudžeto pagal 2013 metų biudžetą buvo pateikta 143 bandomieji projektai ir veiksmai. Atrinkome 27 bandomosius projektus ir 31 veiksmą. Jie buvo įtraukti į galutinį biudžetą. Kaip sakė N, sumos įtrauktos į biudžetą buvo akivaizdžiai per mažos buvo siekiama sumažinti, kaip galima labiau sumažinti 2013 metų biudžetą ir jo įsipare... asignavimus įsipareigojimams ir mokėjimams. Buvo numatyta viršutinė riba 40 milijonų, panaudota buvo 22 milijonai, bet galiausiai Galutinės sumos buvo 49,5 milijono eurų įsipareigojimo signavimas ir 61 milijonas mokėjimo signavimams. Komitetui labai svarbu, manau, kad šiandien komitetui labai svarbu priminti procedūrą. Komisija pateikė pirmąją bandomųjų projektų ir veiksmų įgyvendinimo tarpinę ataskaitą. Ji buvo pateikta vasario 21 dieną. Taigi, iš tos ataskaitos galima susidaryti preliminarų vaizdą apie tai, kaip įgyvendinami projektai pagal 2013 metų biudžetą. Žinoma, dar reikės pasikonsultuoti ir su specializuotais komitetais kad jie visi žinotų, kokį gyvendinimo etapą yra pasiekę tie projektai. Kitas žingsnis bus pateikti antrą tarpinę ataskaitą dėl bandomųjų projektų. Ji turėtų būti pateikta šių metų balandžio mėnesį. Panašu, kad ta ataskaita bus pateikiama to pačiu metu kaip biudžeto projektas. Ir norėčiau paklausti, ar ir ten bus tam tikrų. Ar ir čia bus vėluojama, ar vis dėlto galime tikėtis tos ataskaitos balandžio mėnesį? Kalbėdamas apie procedūrą, dar norėčiau pabrėžti, kad tie, kurie pateikė projektus, turėtų pradėti dialogą su komisija, kad galėtų pereiti prie projektų įgyvendinimo. Kad būtų pasiekta pažangos. Bet to, turint galvoje, kad yra teikiami nauji bandomieji projektai ir parengėmieji veiksmai, nemažai tų projektų prasidėjo mm, pernai ir dabar jau yra pasiekę antrąjį savo gyvendinimo etapą, taigi juos reikėtų pareng, paversti parengiamaisiais veiksmais. Ir komisija turės, nes priešingų atveju komisija turės ieškoti naujo teis, teisinio pagrindo. Daug veiksmų ir projektų jau yra įgyvendinami trečius metus ir jų pratesti nebebus galima. Tokiais atvejais reikia surasti naują teisinį pagrindą, kad būtų galima tęsti tą veiklą. Taigi turbūt daugiau apie bandomosius projektus ir parengiamosius veiksmus neverta dabar kalbėti. Dėkoju Giovanniui, dabar Aida. Ačiū pirmininkė. Na, keista matyti, kaip bandomieji projektai ir parengėmieji veiksmai, kurie turėtų suvalgyti nedaug biudžeto, kiek susidomėjimo jie sukėlė. Čia, man atrodo, marketingo tam, tikros, tam tikri veiksmai vykdomi tam, kad e, biudžeto komiteto nariai labiau susidomėtų biudžetu. Dabar, kai kadenciją persverti į antrąją pusę, reiktų realiai vertinti ne tik tai, kas buvo įvykdyta, bet apskritai, kas vyko per šią kadenciją. Kurie veiksmai, kurie projektai nepasiteisino, kurie projektai veiksmai jau virto teisės aktais, Galbūt kai kuriais buvo pasiekta daugiau nei buvo tikėtasi, ar ne to, kol buvo tikėtasi. Taigi būtų, manau, naudinga atlikti panašaus pobūdžio studiją, kuri mums parodytų, kaip viskas klostėsi. Ir tai taip pat suteiktų tokios pamatinės informacijos ir nušviestų tas problemas ir galimus sprendimus nes bandomieji projektai ir parengėmieji veiksmai yra faktiškai toksai išbandymas, ateities politikos išbandymas. Taigi būtų labai naudinga atlikti tokią vidutinės trukmės įvertinimą. Dėkoju Aida už pastabas. Aš savo ruoštų irgi norėčiau šį bitą pasakyti. Kaip sakė Aida, bandomųjų, veik, bandomųjų projektų parengimų veiksmų procedūra bus ypatingai e, svarbi 14 metais, tai yra rinkimų metais. Bus įdomu ir įvertinti praeitį, ir žvelgti į ateitį. Kalbant apie praeitį, kaip Aida teisingai pasakė, galbūt būtų įdomu kadenciją einant į pabaigą įvertinti, ko pasiekime tą procedūrą. Kaip tikriausiai prisimenate, ta procedūra buvo sukurta tam, kad Europos parlamentas turėtų galimybę uh, imtis politinės iniciatyvos tose srityse, kur dar nėra teisinio pagrindo tam, kad, mes, tam, kad būtų galima paskatinti teisinės Europos komisijos iniciatyvas. Taigi tikrai būtų įdomu pažiūrėti, ar parlamentas galėjo pasinaudoti efektyviai šią procedūrą ir sukurti ar paspartinti uh, iniciatyvas e, tose srityse, kurios e, priklauso ES kompetencijai. Taigi įdomus pasiūlymas, įdomu būtų įvertinti tą nuveiktą darbą, nežinau, kokią formą tą galėtumėme padaryti. 14 metai įdomus ir kalbant apie ateitį, dėl to, kad iki, nuo kadencijos pradžios iki Lisabono sutarties. Lisabono sutarties, kuri suteikė naujas kompetencijos rytis arba jas sustiprino, yra sričių, kur Europos komisija nesėmė daug iniciatyvos. Ir dėl politinių priežasčių mes, na, dėl to, kad viena ar kita grupė skiria daugiau dėmesio viena ar kitai politikai arba parlamentas kaip institucija toliau plėtojo tas ES kompetencijos rytis ir pasinaudojo tą procedūrą tam, kad galėtų geriau pasinaudoti sutarties suteikiamų teisinių potencialų. Aida kalbėjo apie turizmą. Turizmas anksčiau nebuvo ES kompetencijos rytis, dabar po Lisabono sutarties įgaliojimo šis rytis atitenka Europos Sąjungai. Kai kuriems kolegoms tai yra labai aktualus klausimas, labai svarbi ūkio šaka. Pavyzdžiui, mano regione, Baskų e, regione, iš tiesų turizmas yra turto ir pajamų šaltinis ir taip pat kitos rytis. Kalbant apie, pavyzdžiui, kosmoso politiką, yra čia tokių tam tikrų bandomųjų projektų ir panašiai. Tai yra ir kitų sričių, kurios galbūt irgi turi puikių perspektyvų. Ir yra dar viena temų kategorija, kuri pirmiausia galbūt domina tarybą. Nes ši bandomųjų projektų procedūra yra atvira abiems biudžeto institucijoms. Ir na, parlamentas galbūt daugiau to užsima, bet tą gali daryti ir taryba. Ir aš dabar mastau apie tas problemas, tų dovanų problemas, šiek tiek pasenusias, kurios egzistuoja vasario 8 dienos išvadose dėl daugiametės finansinės programos. Tose išvadose yra pažymima, kad yra išrašomas čekis, kuris bus suteikiamas tam tikroms šalims be jokių sąlygų. aišku, nu, tom šalims tai yra puikus dalykas. Bendrai vyriausybių valstybių vadovai mano, kad na irgi nebloga tai yra sistema ta, ta čekį išrašyti, tačiau pagal esame juk valstybės gyvenančios pagal teisinės valstybės principus ir Europos parlamentas turi visiškus įsigali, įgaliojimus kaip biudžeto institucija reguliuoti biudžeto išlaidas, bet mes neturime teisės nuspręsti, ar galima skirti kokią tai konkrečią sumą vienai šaliai, regionui, įmoniai, trečiajai šaliai ar panašiai, jeigu nėra tam tinkamo teisinio pagrindo, jeigu nėra teisės aktų, kuriais galėtumėme pagrysti tokį sprendimą tarkim dėl to, kad ta valstybė, trečioji šalis, įmonė ar panašiai susiduria su tam tikrais sunkumais arba vykdo nerealiai nuostabų projektą, kuris labai aktualus visai ES, nesukurs didesnį ES pridėtinę vertę. Taigi, jeigu mes taip galime pateisinti, tada galima išrašyti. Pateisinimo nėra, tai tada čia jau yra švogerių politika Taigi taip veikia ES. Ir dėl to aš ir naudoju tą būdvardį, tokį gan, gan brutalų, būtent nepadori dovana. Nepadori dovana tai yra. Taigi, Europos taryba turi vienbalsiai patvirtinti daugiametę finansinę pro programą. Prieš Lisabono sutartį tai buvo ne, net neįsivaizduojama. Dabar tai nėra įmanoma ir greitai vyks Europos parlamento rinkimai ir mums reiks suvesti sąskaitas. Ir kiekvienas iš mūsų bus klausinėjamas, kokiu rezultatu tu pasiekiai darybose dėl daugiametės finansinės programos. Kodėl, pavyzdžiui, jūs e, sutikote, kad ten 3 milijardai ar kažkiek būtų skiriama tai šaliai, o ne kitai, tarkim. Taigi reiks pateisinti tuos dalykus, reiks paaiškinti rinkėjams. Tai yra, bet štai tai yra teisinės valstybės principai. Reikia pateisinti savo veiksmus, paaiškinti juos, pagrysti. Taigi su ta problema mes ir susidursime tose darybose. Ir norėčiau pasakyti, kad tai yra taip yra ne dėl to, kad dėrybos taptų dar sudėtingesnės. Tiesiog taip yra dėl to, kad mes visi kartu turime surasti sprendimą, kuris būtų pristatomas piliečiams. Mes turime atsiskaityti piliečiams, elektoratui. Ir pateikti tvarų, solidų pasiūlymą, sprendimą. Taigi mūsų pranešėjai atlieka labai sudėtingą darbą dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. Ar panešiai dar norėtų sureaguoti? Ne, Ana nenori reaguoti, Giovanis irgi nenori. Puiku. Tuomet dėkoju Jums. Jūs girdėjote, koks yra terminas. Pranešėjai pasakė ir Giovanis pateiks klausimus komisijai, kurios komisija turės atsakyti. Dabar siūlyčiau vėl suteikti žodį Ana Jensen, kuri mums pristatys savo nuomonės projektą dėl sustiprinto bendradarbiavimo pritaikymo, kuriant finansinių sandorių mokestį. Prašau, Ana. Yes, thank you, Chairman. Ačiū. Pirmininkė. Pirmiausia, aplinkybės. Komisija pateikė e, pasiūlymą dėl finansinių sandorių mokesčio. Mūsų komitetas įvertino šį pasiūlymą ir sutiko, e, kad yra patenkintas e, naujų nuosavų išteklių kriterijus ir kad e, šį mokestį galima naudoti kaip nuosavus išteklius. Ekon komitetas taip pat pritarė tokiai pozicijai ir taip mes surinkome daugumą parlamente. Kaip ten bebūtų, neužtenka parlamento daugumos, taryboje reikia vienbalsiškumo. Todėl 11 šalių išreiškė savo susidomėjimą e, galimų tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčio srityje įgyvendinimu. Komisija pasiūlė šią tvirtesnę bendradarbiavimo galimybę 11 šalių, pateikdama savo pasiūlymą, kuris buvo kiek pati, pakeistas e, kai kurie principai susijęs su uh, gyvenamąją vietą buvo pakeista atsižvelgiant į tai, kad kai kurie žmonės e, pensiją gali gauti iš kitų šalių. Tačiau ne tai yra svarbiausia. Mes komitete turime nuspręsti, ar mes vis dar tikimės, kad šis pasiūlymas susijęs su finansinio sandario mokesčiu privalo būti vertinamas kaip nuo savų išteklių šaltinis, ar šis mokestis atitinka visas sąlygas keliamas nuo saviems ištekliams, o valstybės narės, kurios dalyvauja šiame tvirtesnėme bendradarbiavime, turėtų nuspręsti, kaip panaudoti surinktą mokestį ir galbūt uh, sumažinti savo nuosavų išteklių mokėjimo dalį. 19 ir 20 pranešimo puslapyje apie tai kalbama. turime priimti sprendimą dėl konkrečių sumų, ar turėtume tas sumas e, sujungti ir tada sumažinti na, e, bendrų nacionalinių pajamų indėlį, įnašą tiksliau pasakius. E, taigi tai yra du skirtingi principai arba um, mokesčių sujungimas ar išskyrimas turime nutarti, kuris metodas yra primtinesnis. Ir tai yra pagrindinis klausimas, rengiant mūsų nuomonę ekonomikos komitetui. Asmeniškai aš nemanau, kad e, tai iš ties bus kad tai tikrai bus e, didelės naudos e, atnešantis modelis, nes iš ties tikriausiai galų gale bus taip, kad nacionalinės e, Nacionalinės išmokos nu, bus sumažintos, jei bus naudojamasi mokesčių. Ačiū. Dėkoju, Ana. Jūta pasisakys, bet Žanliukas irgi yra bendra pranešėjas, tai gal Žanliukas tegu pasisako pirmasis, po to Jūta ir kiti kalbėtojai. Prašau, Žanliuk. Aš manau, kad komisija laikosi. Mes visos valstybės narės laikosi tinkamos pozicijos dėl komisijos pasiūlymo, o Anos nuomonė, tokia pati, kokią jį pristatė ir praeitą kartą. Esminis dalykas, kuris ir buvo paminėtas e, pasisakymė, yra tas, tas pats ir man aišku, kad jeigu kalbame apie nuosavus išteklius, jokių kitų alternatyvų neturime. Reikalingi ištekliai, kurie būtų europiniai nuosavi ištekliai. Ir tokiu būdu būtų sumažinamos įmokos iš nuo bendrų vidaus pajamų, bendrų nacionalinių pajamų. Taigi, aš manau, kad mes turime aiškiai ir išsakyti tą poziciją, nes aš manau, kad visa ta operacija praras reikšmę, jeigu mes nesumažinsime tų įmokų nuo bendrų nacionalinių pajamų. Na, tai nieks nesikeis, jeigu sistemą paliksime tokią, kokia ji yra dabar. Taigi, jeigu taip bus, tai tada visos tos diskusijos iš ties ne, netenka prasmės. Ačiū, Žanliukai, Juta. Juta Hau. Aš Žanluk e, poziciją paremsiu argumentais. E, aš jau matau, ko Ana siekia savo pakeitimais, nes ji tarsi grįžta prie to, e, kur mes strigome tvirtindami podimato pranešimą. Iš ties antrasis pakeitimas tiesiog yra perkopijuotas iš to pranešimo. Tačiau mes turime ir kovo 13 dienos rezoliuciją, kurioje labai aiškiai pabrėžiame, kad mes norime, kad bent dalis iš mokesčio surinktos sumos būtų klasifikuojama kaip nuosavi ištekliai. Todėl aš manau, kad tą pakeitimą reikėtų formuoti kiek kitaip ir jo numeris turėtų būti tre, trečias. Rezoliucijoje mes pabrėžėme, kad mes griežtai reikalaujame, nes iš ties tikslas yra perkėlimas, taip kaip Žan Lukas kalbėjo. Turime pasiekti, kad valstybių narių mokamos įmokos būtų sumažintos, nes ES biudžetas priklauso nuo valstybių narių padaryto tų pervedimų. Ir iš ties yra taip, kad valstybės narės teikia finansavimą, o kažkada tas teisinis pamatas ima ir dinksta šios visos procedūros. Galime diskutuoti, ar tai iš ties nuosavi ištekliai ar ne. Manau, kad nereikėtų šios nuomonės perkrauti smulkmenomis, tačiau vienaip ar kitaip tikriausiai bus taip, kad mums pavyks rasti ir kitus nuosavus išteklius, e, kuriais remiantis valstybės galės sumažinti savo iš bendrų nacionalinių pajamų grindžiamos, grindžiamus išteklius. Manau, kad antrasis pakeitimas turėtų būti suformuoluotas griežčiau, remiantis tuo tonu, kurį naudojame savo rezoliucijoje. Beldurant. Oui, merci. Donc moi aussi, je, je, je souscris évidemment à ça. Aš, aš irgi pritariu šiam, šiai nuomoniai. Finansinių sandarių apmokestimas yra ta tema, apie kurią e, kalbame jau kurį laiką. Aš e, pritariu Anai, ką, ką Ana sakė, nors e, tekste yra tai ir neminima, būtent, kad nacionaliniai įnašai nuo bendrų nacionalinių pajamų sumažės, jeigu bus įvestas finansinių sandorių apmokestinimas. Taip pat tai, ką sakė Žanas Liuk, Žan Liuk, tarsi šis mokestis nėra nuosavas išteklis, ties, išteklis tiesiog sumažinamos e, nacionaliniai, nacionaliniai įnašai nuo bendrų nacionalinių pajamų. Taigi mes kalbame apie 15 milijardų sumą iš 11 šalių, tai nėra daug. Ir mes galėtumėme kur kas daugiau nuveikti, kalbant bendrai apie nuosavus išteklius, e, na, o dėl nacionalinių įnašų, na, žiūrėsime, gal kažkaip kartu mes galėsime tą tekstą pakoreguoti ir pagerinti, patobulinti. Ačiū, Izabelė. Juan Carambe. Yo quería abundar también sobre Ačiū pirmininkė. Norėjau iškelti esminį klausimą, kurį jau minėjo Anna Jensen, Žanliukas ir kiti. Mes čia kalbame apie na suderintą nacionalinį mokestį, kuris turės įtakos 11 šalių. Ir jeigu tas mokestis bus neutralus, turint galvoje, jeigu tas mokestis neturės įtakos kriterijams, kuriais remiantis apskaičiuojamas atskirų šalių indėlis, tai nebus nuosavas išteklius. tiesiog nacionaliniai biudžetai gaus papildomų pajamų e, sumokės taip, kai, tai kaip įnaša bendrijai ir tą, patį, tą pačią sumą atskaičiuos nuo savo įprasto įnašo. Taigi aš to nevertinčiau kaip nuo savo ištekliaus. Tai būtų lik specialus PVM taikomas finansiniams sandoriams. Taigi tiesiog turėtume tokią pačią PVM sistemą kaip ir kitų nuo savo išteklių atžvilgių. Nemanau, kad turėtume pasiduoti iliuzijoms. Nemanau, kad valstybės narės tikrai bus pasirengusios mokėti savo įnašą kitaip nei e, įmoka kitos valstybės pagal dabartinę tvarką. Taigi dabar turėsime e, pažiūrėti, kokia yra situacija e, ir dar turėsime bendriau pakalbėti apie nuosavus išteklius. O aišku, finansinių sandarių apmokestinimas mokestis yra ypatingai svarbus e, ir biudžeto, ir finansinė prasme, ir dėl, dėl bendrai su tuo susijusių įvairių aspektų ir padarinių nes tai būtų toks pirmasis pavyzdys, ką būtų galima padaryti, ką reikėtų padaryti, kalbant ir apie kitus išteklius. Tam, kad ES biudžetas būtų finansuojamas didelę dalimi iš nuosavų išteklių pažiūrėjau, 60 procentų. Toks yra komisijos pasiūlymas e, finansuoti biudžetą iš nuosavų išteklių. Na, aišku, vieno mokesčio čia nepakaks. Tokiu atveju. Ana, ar norite reaguoti į pastabas? Taip, jų tai yra teisi. Apie tai buvo kalbama rezoliucijoje, taigi mes esame įpareigoti laikytis plenarnėme posėdėje primto sprendimo. Žinoma, galime įrašyti tai į pranešimą, galiu pagalvoti apie reikiamą formuluotę, bet asmeniškai aš nemanau, kad tas mokestis gali būti įgyvendintas. Būtent taip vertinu padėtį ir manau, kad reikės ieškoti naujų idėjų, iš kur gauti papildomų nuosavų išteklių, siekiant tų tikslų, kurių mums turėtų padėti siekti nuosavi ištekliai. Taigi diskusijos čia turėtų būti tęsiamos. Dėl, aš žinoma, lauksiu dabar pakeitimų savo pranešimų ir lauksiu ir jūtos pasiūlymų. Merci. Puiku. Dėkojame nuomonės referentiai. Taigi, gautinis pakeitimų pateikimo terminas yra žinomas. Na, o dabar siūlyčiau pereiti prie devintojo darbo tvarkės punkto. Vis dar 14 metų biudžetas, apie jį kalbėsime, bet šį kartą kalbėsime apie parlamento biudžetą. Monika Holmeier yra mūsų pranešėja. Sutaikinimo komiteto posėdės jau vyko, taigi kokia situacija? Pane pirmininkė, labai ačiū kolegės ir kolegos. Buvo kiek sudėtinga dėrėtis iki paskutinės minutės kalbėjomės, todėl kad mūsų pranešimas nėra toks sudėtingas, nes mes neprivalome dėrėti su atskiromis 27 valstybėmis. Tačiau kartais užtenka ir mūsų pačių, todėl kad darome šį kartą dėl parlamento biudžeto. 2014 m. biudžetas kol kas dar atrodo išaldytas. Mūsų laukia metai e, kurie yra ženklinami mūsų kadencijos pabaigos, o tai reiškia naujas išlaidas, ypatingas išlaidas, nes kai kurie e, parlamento nariai paliks parlamentą, ateis nauji ir 50 procentų viso biudžeto sudarys išmokamos išeitinės kompensacijos e, ir persikėlimo išlaidos. Europos parlamentas turi prisimti atsakomybę už savo parlamento narius. Anksčiau tos atsakomybės nebuvo. Anksčiau iš dalies nacionaliniai parlamentai skirdavo pereinamojo finansavimo sumas, mokėdavo socialinės garantijas. Tuo tarpu dabar yra e, patvirtintas parlamento narių statutas ir parlamento narių padėjėjų statutas. Taigi šis Europos parlamentas tapo savarankišku parlamentu. Finansinė prasme dėl tos pasikeitusios padėties atsiranda tam tikrų nuogastavimų. Perinant iš vienos kadencijos į kitą, kadenciją jau um, patiriamos uh, dviemis kablelis dviemis dešimtosiomis didesnės išlaidos nei įprastai. Todėl įsipareigojimų asignavimai yra didesni ir didesni nei paprastai. 1,3 3 e, procentų kyla atlyginimai mūsų darbuotojams, Europos parlamento darbuotojams. Tai yra teisės aktais numatyti įsipareigojimai, kurių išvengti niekaip negalime. 3,3 procento išauga e, teisės aktais numatyti įsipareigojimai susijęs su kadencijos pabaigos veikla ir e, papildomos išlaidos susijusios su Kroatija e, vienerių metų laikotarpiui, o tai reiškia, kad pagaliau E, mūsų biudžetas bus ne tik infliacinis, jis bus minusinis. Tai reiškia, kad turime numatyti griežtus apkarpimus ir ypač e, taupome vertimo srityje. Mes e, apie tai jau nekartą kalbėjome, diskutavome. Tiesa, stengiamės, kad daugiakalbystės principas būtų išlaikytas tik ten, kur galima, pavyzdžiui, užsakyti vertimą pagal išskirtinį pageidavimą, kaip užsakymą. Tai dabar vienerius metus e, buvo e, įgyvendinta bandomoji e, programa, pagal kurią buvo leidžiama parlamento nariams pasinaudoti vertimo raštu paslaugomis pagal iš ankstinį užsakymą ir per tuos metus niekas nepageidavo tokio vertimo, taigi sutaupyti tikrai galima. E, taip pat ieškome kitų taupimo galimybių, galbūt perskirstimo galimybių, yra įsteigta darbo grupė, kuri mums parengs savo pasiūlymus septyniose skirtingose srityse. Vėliau mes šios pasiūlymus turėsime išnagrinėti ir priimti sprendimą, ar jie mums yra priimtini ar nepriimtini, norime mes jų ar ne. Kalbant apie kitus metus, svarbios yra trys sritys E, iki rugsėjo skaičiai gali itin kisti. Pirmininkė, tikriausiai žinote, kad mes turime nagrinėti ir darbuotojų reglamentą. Jei šis reglamentas bus priimtas iki 13 metų, tai jo sprend... pakeitimai veiks visų 2014 metų biudžetą. Dar vienas dalykas e, - mūsų pačių pasirengimas e, daryti tam tikrus struktūrinius pakeitimus. Ir pagaliau biudžeto sąranga susijusi su pereinamaisiais laikotarpiais ir socialinėmis išmokomis. E, penktaisiais metais yra pastebimas aiškus išaugimas, o po metų tas išaugimas dinksta ir tokiu būdu susidaro neteisingas įspūdis. Aš nagrinėjau socialinių išmokų klausimą. Komisija um, savo darbuotojams skiriamas pensijas e, per, perkelė į atskirą eilutę. Lik šiol tik Erlam, Europos parlamento nariai nepatenka į šią komisijos eilutę skirtą konkrečiai pensijoms. Aš kreipiausi į kolegas ir kolegės prašydama, kad Europos parlamento administracija išnagrinėtų galimybę, kad ir mes patektume į tą eilutę juo labiau, kad e, tas e, penkerių metų periodiškumas, kai išlaidos itin pakyla, primena tokį kalnuotą kraštovaizdį. Manau, kad šį klausimą turėtume išsameu aptarti. Mano rezoliucijos projektas buvo jums pateiktas. Noriu padėkoti visiems už jūsų diskusijas. Iš esmės norime, kad kitų metų biudžetas būtų išmintingas biudžetas. Nesutarėme dėl to, ar, ma, ar reikėtų biudžetą padidinti atsižvelgiant į infliacijos pokyčius, ar galbūt reikėtų palaukti iki rudens, kai galėsime operuoti konkrečiais skaičiais. Man tas antrasis variantas būtų labiau priimtinas. Tiesa, mes e, iš esmės sutarėme ir aš tikiuosi, kad e, šiam kompromisui galime pritarti. Nepaisant to, mes vis dar bandysime optimizuoti biudžetą ir aš galvoju, kad galime pasiekti gerų rezultatų. Rezoliucijoje iš esmės pabrėžiame kad, pabrėžiame, kad mes norime keistis, norime atsinaujinti, tačiau norime tokio biudžeto, kuris leistų Europos parlamentui veikti. Todėl, kad Europos parlamentas neturintis finansavimo negalės normaliai veikti, nes mūsų veikla bus apribota dėl to, kad neturėsime pakankamo finansavimo. Ir pagaliau nereikėtų Europos parlamento biudžeto naudoti kaip rinkimuose eskaluojamo argumento, nes priešingo atveju mes tik pakenksime vieni kitiems. Mano supratimo, Europos parlamentas turėtų laikytis vieningos pozicijos. Aš noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie šio projekto rengimo. Merci, Monika. Dėkoju, Monika. Monika. Edita Hercog. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasakysiu socialistų frakcijos vardu. Manau, kad labai svarbu gerai valdyti išlaidas. Tai turėtų būti pagrindinis principas. Turime pasirūpinti, kad 14 rinkimų metais būtų galima stupyti kiek įmanoma, tačiau tik tokiu būdu, kad parlamento darbo kokybė nesuprastėtų teisėkuros darbo kokybė nesuprastėtų. Taip pat norime pasirūpinti, kad išsaugota būtų daugia kalbystė, kad būtų galima sekti tas e, rinkiminės diskusijas. Taip pat turime nepamiršti ir personalo darbuotojų. Mes manome, kad labai svarbu tęsti darbą, svarbu, kad tęstųsi darbas, tas darbas, kuris buvo pradėtas darbo grupėje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Mes šiame parlamente turime didelę daugumą. Tai reiškia, kad parlamente šalys tarpusavį nekovoja. Mes tiesiog dirbame kartu, bendradarbiaujame tam, kad būtų išsaugotas parlamento rūmas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti pažangos kompromiso vardan per 20-24 valandas. Aš manau, kad čia visi žengia labai svarbų žingsnį pirmin. Ir ar, arba čia komitete, arba kitur mes galėsime tą įrodyti. Tai yra labai svarbu, norint pagerinti parlamento darbą ir procedūras. Ačiū, kad išklausėte. Puiku. Dėkoju, kitų pastabų nėra. Ačiū. Kągi. Toliau. Tolesni įvykiai, dėl konkrečių, dėl sumų įvertinimų. Balsuojama bus, o po to valdyba, valdyboje bus apsisprendžiama ir galiausiai plenarnėme posėdėje balsuojama. Dėkoju pranešėjai turėti pirmininkų suiga, komitetų pirmininkų suiga, taigi pirmininkavimą perduodu Jutai Hauk, o balsuosime pirmiausiai ir dėl būtent Monikos pranešimo. Taigi prasidės balsavimas. Liebe Kolleginnen und liebe Mielos kolegės, mėly kolegos, 11 darbo atvarkės punktas dar e, liko. Biuro ir biudžeto komiteto bendros darbo grupės darbo ataskaita. Tačiau kol panašu, kad mes tikrai išsiaiškinome viską, kas galėjome įsiaiškinti, tai galime laikytis, laikyti, kad šis darbo tvarkės punktas irgi yra apsvarstytas. Taigi, pereiname prie balsavimo. Techninio pobūdžio klausimas. Ar kiekvienas kolega, kiekviena kolegė turi savo balsavimo kortelę? Panašu, kad mano koordinatorius dar ne. Tikėjausi, kad e, bus greičiau. Tiesa, mano kolega tą kortelę įdėjo jau anksčiau, todėl jis greitesnis. Ar dar kas nors neturi balsavimo kortelės? Ne. we always put you. Yeah. Okay. Mhm. So, liebe Kollegen, dann fangen wir jetzt an und Mėly kolegos, pradėsime pirmiausia nuo Monikos Holma ir pranešimo. Pirmasis balsavimas dėl A kompromiso. Kai patvirtinsime šį kompromisą, tada balsuosime dėl antros pastraipos, trečio pakeitimo, ketvirto, penkto ir šešto pakeitimų. Tiksliau, dėl tų pakeitimų būtent nebalsuosime, jei pritarsime A kompromisui. Kas pritarė A kompromisui? Nieko kito, tik tai A. A. abecėlę, tai po to sulauksite iki posėdžio pabaigos. Taigi, kas e, prieš dabar? Vienas. Kas susilaiko? Vienam balsavus prieš e, patvirtintas A kompromisas. Kompromisas B. Prieš balsuodami dėl viso B kompromiso turime balsuoti dalimis, kaip prašė liberalai. Ne, ne. Iš ties mes balsuosime dalimis dėl B kompromiso, su kuriuo visi yra puikiai susipažinę ir apie kurį kalbėjo labai daugelis, labai daug. Uh, Ir dabar matote paskutinį žo, e, sakinį. With the ambition um, laikyti biudžetą, tiksliau priartinti biudžetą uh, prie infliacijos. Dabar balsuojame dėl žodžių klausa labiau. Ar norime šio žodžio tekste ar ne? Ar pagėdaujame, kad žodis klausa būtų kompromise? Kas e, sako taip? Kas sako ne? Kas susilaiko? Trims balsavus prieš, vienam susilaikus. Dabar balsuojame dėl viso kompromiso B. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? vienam balsavus prieš patvirtinta. Periname prie C kompromiso. Ne. Dešimtas pakeitimas, penkta pastraipa kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Šeštoji pastraipa. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Dvyliktas atsimtas, o dabar perino prie C kompromiso. Ir jei jis bus priimtas, tiksliau jis susijęs su 7 pastraipa 13-14 pakeitimu, kas už? prieš, susilaikę, priimta. Septinta pas, A pastraipa. Penkioliktas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kuris yra įrašytas dokumentas, sakas už. Prieš, susilaikę, priimta. 16 atsimtas, 17 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Vienam balsavus prieš priimta. 18 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 19 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę. Atmestas. 20 ir 21 pakeitimai vienodi. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 22 pakeitimas. Kas už? Aišku, su žodiniu pakeitimu. Vienas, du, trys, pasitikrinsime, paspauskite elektroninio balsavimo aparato mygtuką. Aišku, ar visi balsavote? Atmesta. Atmesta 15 už, 18 prieš. 23 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 24. Kas už? prieš, susilaikę, primta. Dvidešimt penktasis, kaip papildomas, kas už, prieš, susilaikę, primta. Dvidešimt šeštas, kas už, su žodiniu pakeitimu ketvirtu, kas prieš, susilaikę, priimta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 28 nebeaktualus. 29 turime balsuoti dalimis, tačiau Nesu tikra, pono Hartongo. Jis pageidavo pirmą dalį balsuoti nuo Notes the High iki Economic Crisis, o po to Calls for Benevolent on Parliament's Budget. Taigi pirmoji dalis kas už. Prieš. Antroji dalis kas už prieš atmesta. Abi dalys atmestos. 30 pakeitimas. Už prieš susilaikę atmesta. 31 pakeitimas kas už prieš susilaikę atmestas. 32 pakeitimas kas už prieš Susilaikę. Atmestas. 33 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 34 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. 35 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. 36 su, suderinamas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 37. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 38. Pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas Priimtas. 39. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. 40. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 41. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. 42. Kas už? prieš, susilaikę, atmestas. 43. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 44. Dieve mano, kažkas labai pasistengi. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 45. Kas už, prieš, Susilaikė. Atmesta. Helga tikriausiai tikrai nerimtai čia galvoju. D kompromisas. 18 pastraipa, 47, 48, 49 pakeitimai įeina į šį kompromisą. Kas už D kompromisą? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Vienbalsiai. E. Kompromisas apimantis 19 pastraipą, 51, 2, 53 pakeitimus. Kas už? Kas susilaiko? Kas prieš? Atleiskit. Priimta. Ir taip aišku, kad priimta. Ne visai iš eilės viską pasakiau, bet priimta. Periname prie 20 pastraipos, 54 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 55 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Konstatuojamosios dalys. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo su pakeitimais elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. also einunddreißig dafür. 31 už, 2 prieš, susilaikysiu nėra, taigi visi turi savo tvirtą nuomonę. Nuostabu. Periname prie. Aha, balsuosime dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų Italijai. Yra pateikta daug pakeitimų. Ar galėtume kaip nors balsuoti blokais dėl tų pakeitimų? Ne? Dėl 14 nebalsuosime, o dėl visų kitų balsuojame kartu. Ar visi pritarė? Antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas. Ar galime dėl jų balsuoti kartu? Antras, trečias, ketvirtas. Galime balsuoti kartu? Gerai, pradėsime. Antras pakeitimas. Nes čia man sudėtinga sužinoti. Greičiau balsuosime dėl visų atskirai. Antras pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Trečias pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Maniau, kad atmesta. Ketvirtas atmestas. Penktas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Šeštas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Septintas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Aštuntas pakeitimas už. Prieš. Pasitikrinkime. Galvoju, kad gal priimtas, tačiau patikrinkime vieningieji kairieji ir žalieji nebalsuoja, jų nėra. Ar visi balsavote? Septyniolika už, šešiolika prieš. Labai neaiškia persvara, tačiau priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Viena konstatuojamoji dalis, tiksliau vienas pakeitimas, pirmasis pakeitimas, kas už,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 Hat jeder abgestimmt? Ar visi balsavote? Nemielai tai sakau, tačiau socialdemokratų vienu nariu per daug. Džordžai, neblasokit. Žinau, žinau, tačiau vis dėlto. 16-16. Atmesta. Oi, reikėjo palikti. Balsuojame dėl viso pranešimo su pakeitimais elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Marija? Tu gali balsuoti. Trisdešimt už, du prieš, vienam susilaikius. Vienas e, biudžeto perkelimas, pranešėjas Giovanni. Lo storno è collegato alla, a quello che abbiamo appena votato sull'applicazione del fondo. Mano pastaba susijusi su tuo, dėl ko mes ką tik balsavome. Tai yra prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, neturi nieko prieš, galima balsuoti. Logiška, kad kadangi patvirtinome e, pranešimą dėl e, lėšų mobilizavimo, tai reikėtų numatyti ir atitinkamą finansinę eilutę, kas e, pritarė pranešėjui. Tikiuosi, kad jūs taip pat, ar ne? Taip, taip, taip. Gerai, nuostabu. Kas prieš? Vienas. Kas susilaiko? Irgi vienas. Priimta. E, kiti Biudžetai derekai. Um. Taip, ačiū. Du lėšų perkelimai ir tie abu perkelimai yra susiję su steigimo planais. Darbuotojų skaičiaus nesiūloma didinti, nėra jokio poveikio ir šių metų biudžetui. Pirmasis sus... perkelimas susijęs su Teisingumo teismu. Ten norima devynis nuolatinius postus pakeisti laikinomis pozicijomis. Kitas dalykas susijęs su ES kontrolieriumi. Jis atsistatydino prieš porą savaičių ir siūloma ten ši, jo institucijoje šešis laikinus postus paversti šešiais nuolatiniais postais. Žinoma, jie turi atitikti visus kriterijus, kurį numatyti atitinkamame straipsnėje ir siūlome balsuoti už. Thank you. Uh, uh, we will support the Ačiū Jūta, mes paremsime savo pranešėją, bet protokolui norėčiau paminėti, kad e, čia nesivadovaujame įprasta darbo tvarka ir nesuprantu, kodėl reikia taip skubiai priimti sprendimą. Ombudsmeno dabar nėra, nežinau, kodėl reikia taip greitai daryti pakeitimus, bet apskritai pritariu pranešiai. Ačiū. Ar galime dėl abiejų perkelimų balsuoti kartu? Ar norime vadovautis mūsų pranešėjo rekomendacijomis, kas norėtų joms pritarti, kas yra prieš, kas susilaiko. E, perkelimams pritarta. So, wir haben unsere Abstimmung. Mes e, tinkamai išnaudojame savo balsavimo laiką, per 20 minučių baigėme balsavimą, o dabar dar yra trys e, darbo atvarkės punktai, tai yra daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai, tai yra viena tema. Ir tuomet 16 darbo atvarkės punktas pastatų politika. Taigi, tai du darbo atvarkės punktai Ar tu nieko nenorėsi pasakyti apie uh, pastatų politiką? Aš norėjau pasakyti, kad še, šį klausimą turime perkelti į kitą posėdį, todėl kad e, dėl e, nenumatytų aplinkybių yra pateikti neteisingi skaičiai. Mes juos turime patikslinti. Puiku, mūsų posėdis panašu, kad baigsis dar anksčiau, nei galvojame. Raimerį ar Ivailo. Thank you, Madam Chair. Just to, uh, Ačiū pirmininkė. Trumpai informuosiu kolegas apie parlamente vykstančią procedūrą. Sakėme, kad nepradėsime dėrybų dėl daugiametės finansinės programos, kol negavome pasiūlymo dėl praėjusių metų pabaigos dar neišspręstų klausimų. Tikimės, kad kitą savaitę, trečiadienį, Kovo 27 dieną komisija pateiks pasiūlymą, taigi palaukime, pažiūrėkime, ką ji pasiūlys. Turėdami galvoje tą pasiūlymą, mes sutarėme trečiadienį po pietų, po komisijos kolegijos posėdžio, surenkti pirmą susitikimą su pirmininkaujančia Airijai. Tai bus e, videokonferencija. E, bendrausime su <clears throat> Airijos ministru, kuris atsakingas už šį dosiją. Paprašė, mūsų prašymų komiteto pirmininkas Lamasūras nusiuntė raštą visiems komitetams. Ir dabar norėčiau informuoti visus kolegas. Jūs, daugelis jūsų prisidedate prie nuomonių rengimo dėl daugiametinės finansinės programos, taigi kad galėtume geriau koordinuoti darbą. Mūsų pirmininkas Lemasur paprašė komitetų pateikti informacijos apie du dalykus. Pirma, ką komitetai, kaip komitetai vertina tai, kas buvo nuspręsta taryboje, tai yra bendros sprendimo procedūros dalykas. Kitas dalykas, kur komitetų ir tarybos nuomonė išsiskiria dėl skaičių, kuriuos įtraukė taryba. Taip pat reikėtų neužmiršti ir dėrybų dėl teisinio pagrindo komiteto lygių, komitetų lygių. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū, Raimer, ir noriu ką nors pridurti. Nieko. Na, mėlyjeji, gražias likusias dienos. pastatus jau anuliavome. Vis dar yra vienas stogas virš galvos, kitų mums tarsi nereikia.